kai kurių problemų. Aišku, mes dirbame kartu, tačiau e, susidurėm su kai kuriomis problemomis. Kol kas apie jas mes kalbame, bet nelabai jas e, sprendžiame. Visų pirma, ekonomikos e, srityje. Kinija yra supervalstybė tiek ekonominių, tiek politinių, tiek karinių požiūrių. E, Kinija lyderiauja daugelie sektorių pasaulyje. Tad mes neturime į Kiniją žiūrėti kaip į besivystančią valstybę. Aišku, daugeliu požiūrių Kinija galbūt yra besivystanti valstybė, tačiau turint e, omenyje visą pasaulinį ekonomikos kontekstą, mes turėtume Kiniją e, traktuoti kaip e, lygiavertę partnerę strateginę partnerę ir remtis čia e, abipusiškumo principu. Vadovų taryba taip pat paprašė komisijos pateikti konkrečių pasiūlymų, e, kaip pagerinti mūsų ekonominius e, santykius su Kinija. Taip pat buvo sprendžiamas klausimas dėl trečiųjų valstybių vaidmens įsigijant ES įmonės. Čia turi būti užtikrinamos sąžiningos konkurencijos sąlygos. Mes turime užtikrinti, kad mūsų vidaus rinka būtų atvira ir kad būtų užtikrinama sąžininga konkurencija. Mes negalime leisti nesažiningos konkurencijos. Pirmininkas Tuskas jau sakė anksčiau, jog mes tikimės už užbaigti iki 20 e, metų mūsų susitarimą su Kinija dėl investicijų. Tai turėtų smarkiai pagerinti e, padėti investicijų požiūrių. Gerbiami parlamento nariai, kaip sakiau, Kinija yra mūsų strateginė partnerė, mes glaudžiai bendradarbiaujame daugelį politikos sričių, tačiau ekonominis bendradarbiavimas yra viena iš tų sričių, kur dar reikia tolesnės pažangos ir čia mes turime įtvirtinti lygias galimybės, kad e, Kinijos įmonės galėtų tokiamis pat sąlygomis dirbti pas mus, kaip mes Kinijoje. Pirmininkas, aš sutinku su tuo. Na, o dabar žodis e, ponui Tusk. Europos vadovų tarybos pirmininkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Keletas pastebėjimų. Visų pirma, gerbiama Marija, aš norėčiau patiksinti, kad tai nebuvo paskutinė vadovų taryba iki Europos parlamento rinkimų. Labai tikėtina, kad mes vėl turėsime susirinkti balandžio mėnesį ir aptarti breksito klausimus. Ir aišku, mes susitiksime tikrai gegužės 9 dieną Sibijų mieste, kur e, diskutuosime apie ilgalaikę ES strategiją. Tai bus neformalus susitikimas, tačiau e, tai bus vadovų tarybos e, susitikimas skirtas labai svarbioms temoms. Ponui Faražui norėčiau pasakyti Pone Faražai, jūs, jūs patikėte argumentų prieš antrą referendumą. Tačiau tiesa yra ta, kad 16 metais antrasis referendumas jau įvyko, nes pirmasis referen, referendumas įvyko e, 75 metais. Ir tuomet dauguma Europos Sąjungos, atsiprašau, dauguma Junktinės karalystės piliečių nusprendė, kad jų vieta, kad jų valstybės vieta buvo Europos bendrijos. Tad uh, aišku, ir dabar yra įmanoma surenkti referendumą, kuris pakeistų prieš tai vykus referendumo rezultatus. Tai yra įmanoma ir šiandien. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Diskusija šituo klausimu baigta. Euh, Vėli kolegos, tęsime toliau diskusijas. Dabar pagal dar potvarkę yra judumo dokumentų rinkinys, e, e, vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės. Kilinen pranešimas, taip pat Vandenkam pranešimas dėl kasdieninio bei kas savaitinio vairavimo trukmės, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpių. Ir pono Ertug pranešimas dėl priderinimo prie kelių transporto sektoriaus pokyčių. Pirmiausiai žodis poniai Kilinen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, omanlaisensa saaga on tullut tähän. Gerbiami kolegos, iš tikrųjų ilga istorija. Dabar turėtume perjungti savo mąstymą ir grįžti prie mobilumo paketo. Juk čia svarbu turėti omenyje socialinius klausimus, konkurencingumą, darbo sąlygas. Mes parengėme pranešimą, buvo pateikta pasiūlymų, mes suformulavome kompromisinius pasiūlymus, kai kas mano, kad kompromisai negeri, kad mes per daug reguliuojame, kai kas priešingai mano, kad uh, per mažai, kad reikia daugiau taisyklių. Kaip ten bebūtų, kompromisas niekada nepatenkins visų. Dabar mes esame tie, kurie turi parengti naujas taisyklės, vienodos vienodas taisyklės veikti visiems bendroje rinkoje. Ir labai svarbu, kad visą tai vyktų sąžiningai. Iš tikrųjų, diskusijos buvo labai įdomios. Buvo manoma, kad kompromiso pasiekti nepavyks ir kad vis dėlto nepavyks teikti šio klausimo balsavimui. Iš tikrųjų, Kompromiso pasiekti nebuvo lengva ir galbūt daug kas mano, kad reikia naujų taisyklių siekiant užbėgti um, už kelių vairuotojų išnaudojimui ir kad šiomis taisyklėmis nepasinaudotų pašto dėžučių įmonės. Buvo vadovaujamasi nuostata kad neva jau nebėra tų tikrųjų vairuotojų, kad mes verčiame vairuotojus grįžti namo, pabūti tam tikrą laiką. Taip pat buvo pabrėžiama, kad ir vairuotojas yra žmogus, kuris turi teisę pabūti tam tikrą laiką ir savo, su savo šeima nebūtinai dirbti tik tai darbdavio labui. Ir taip pat buvo keliamas klausimas, kad už tą patį darbą reikėtų mokėti tą patį atlyginimą. Tačiau kol kas situacija toli gražu dar nėra tokia. To pasiūlymo kai kam taip pat nepakanka yra pateikiamas uh, pasiūlymas, pakeitimas, kad socialinės apsaugos nuostatos turėtų pradėti galioti nuo pirmosios dienos komandiruojant vairuotoją. Kaip ten bebūtų, bendros taisyklės yra reikalingos, e, transporto priemonės neturėtų būti siuntinėjimas tuščios arba pusiau tuščios po visą Europą. Žinoma, labai svarbu sureguliuoti pašto dėžučių įmonių klausimą, taip pat reikia mm, numatyti taisyklės toms bendrovėms, kurios pervaža krovinius ne savo valstybės teritorijoje, o dirba kitų valstybių teritorijoje. Visą tai labai svarbus klausimai, taip pat buvo kalbama apie e, išmaniųjų tachografų įvedimą, kurie galėtų palengvinti patikras. Taigi mes parengėme kompromisą, kai kam jisai nepriimtinas, kai kas siūlo dėl jo kol kas nebalsuoti, tačiau kaip aš jau minėjau, me, mums reikalingos socialinės apsaugos teisės, vienodos sąlygos ir manyčiau, kad tas taisyklės reikėtų siūlyti priimti. Vandekamp. Ponas Vanderkamp, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie to, apie ką kalbėjo kolegė Kilonen. Na taip, šis priemonių rinkinys yra labai svarbus paketas, integruotas paketas. Jis apima kabotažo, polsio ir darbo laiką. Šiomis pastarosiomis dienomis mes matėme, kad tema buvo politinių požiūrių labai jautri. Ji paliečia vidaus rinkos esmę. Savo e, pranešime E, aš siekiau pagerinti vairuotojų darbo e, sąlygas. Tai nereiškia, kad bus skaičiuojamos vien jų darbo ir polisio valandos, dėl to mes neturime primti sprendimų, tas klausimas yra sureguliuotas kitame sprendime, bet man rūpėjo vairavimo laikas naktį ir išeiginėmis dienomis. Klausimas, kuris galėtų kilti, yra toks, kur vairuotojas praleista polisio laiką. Mes matėme, kad egzistuoja šalia greitkelių e, tokios e, sustojimo vietos sunkvežimiams, kur nėra virtuvės, nėra sanmazgų, nėra nieko. Tai yra nelegalų, nelegalios tokios stovėjimo automobilių aikštelės. Mes bandėme spręsti problemą, bet kartais mums teismas Luksemburgo padėjo, o kartais trukdė. Jisai sakė, kad e, savaitgaliai yra tas laikas, kai vairuotojai neturėtų dirbti. Mes bandėme priimti sprendimus, priim, numatydami pereinamuosius tinkamus laikotarpius. Kitas šio klausimo elementas - kada vairuotojas turi grįžti namo. Mes nenorime, kad vairuotojas klajotų daugiau negu keturias savaitės. Vairuotojai turi turėti galimybę grįžti namo po maksimalaus keturių savaičių darbo ne savo šaly. Tas keturios savaitės ir yra numatytas kaip maksimalus laikotarpis. Mes taip pat norime, kad būtų sukurtos tinkamos stovėjimo aikštelės. Autobusų vairuotojai irgi yra paliečiami šio klausimo. Kaip žinia, pirmininkė keliaviai juk ne konteineriai. Tad autobusų vairuotojų stovėjimo aikštelės e, turi būti tinkamos. E, Kai kurie kolegos socialistai sako, kad vairuotojai vairuoja po 16 valandų, bet čia reikalinga šiek tiek didesnis lankstumas, ypač jeigu kalbėtum apie 12 dienų taisyklę. Didelė šio klausimo dalis ir kitų dviejų tų klausimų dalis yra susijusi su taisyklių įgyvendinimu. Pone Kilonen apie tai šiek tiek jau užsiminė. Sausio 1 dieną 2024 metų e, antros kartos e, takografai turėtų būti jau įdėkti ir naudojami. Akivaizdu, kad tos įmonės pašto dėžutės turi išnykti, jų nebeturi būti, nes tai yra akivaizdus pažeidimas. Dėl darbuotojų komandiravimo ir kabotažums leidus, ponė pirmininkė, turime elgtis atsargiai. Nereikėtų pernelyg sustabarėjusių teisės aktų, kad jie nepakenktų vidaus rinkos lankstumui. Dabar Mums trūksta sunkvežimų vairuotojų. 50 tūkstančių darbo vietų yra laisvos dabar, norintiems dirbti sunkvežimų vairuotojais. Ir didesnis lankstumas ir jų darbo sąlygų pagerinimas galėtų padėti išspręsti šią problemą. Ponas Hertų, keturios minutės, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Norėčiau pratesti tai, ką paminėjo mano kolegos. Pasakysiu tai, kad Europos greitkeliuose tokia situacija, kuri nebepakenčiama, nepakenčiama valstybėms ir regionams, kurios jų infrastruktūra jau nebepajėgi priimti tokius srautus, Kita vertus situacija nepakeliama dėl to, kad daugybė žmonių yra išsiunčiama į kelius ir negali sugrįžti pas savo šeimas. Šita profesija tampa nebepatraukli. Čia jau kalbame ne tik tai apie e, pajamas, Jeigu pažvelgtume e, į rytų europiečių vairuotojų pajamas, tai jos yra didesnės negu vidutinės. Tačiau iš esmės čia kalbame juk ne apie atlyginimą. Tiesiog darbo sąlygos yra sunkios, blogos. Jeigu žmonės tris mėnesius bus kelyje, vieną mėnesį bus šeimoje, tai iš tikrųjų jie nebenorės dirbti šio darbo ir todėl yra siūlomas šitas judumo pirmasis paketas. Kolegos teisingai pastebėjo, kad mums labai svarbu taip suorganizuoti šitą sektorių Europoje, kad toliau būtų galima išsaugoti vidaus rinką, kad joje galėtų dalyvauti visi ir kad tie kurie savo verslo modelį grindžia tik tai socialiniu dempingu, neturėtų jokių perspektyvų. Todėl praėjusiais metais mes e, Liepos mėnesį jau balsavome parlamente ir atmetėme visus šitos e, pasiūlymus. Per tuos metus mes diskutavome frakcijose, tarp frakcijų dėrėjomės dėl kompromisų ir jie yra pateikti. Žinoma, kompromisas yra sprendimas, kuris netenkins kiekvieno. Būtent dėl to šitas susitarimas ir yra kompromisinis. Ir po gruodžio trečiosios, kai buvo parengtas bendrasis požiūris balsų daugumą, mes to bendrojo požiūrio pagrindu dar kartą pasiūlėme savo pat tikslintus e, sprendimus ir, žinoma, suprantame, kad įvairiais darbo tvarkos fintais bandoma užkirsti kelią šito pasiūlymo prieimimui. Tačiau mes puikiai suprantame, kad reikia atsižvelgti į rimtas įmonės, jų lūkesčius, kurios tikisi šių teisės aktų. Jeigu jų mes nepriimsime, tai toliau paliksime daug pilkųjų zonų mūsų sausumos transporte ir valstybės narės turės imtis vienašališkų priemonių ir vėl turės imtis darbo komisija, todėl aš raginu pritarti šiam kompromisui. Kalbant apie prieigą prie rinkos ir kabotažą mes siekiame pašalinti dabartinių teisės aktų spragas, mes per septynias dienas e, numat, kalbant apie tris operacijas, vis dėlto pasiūlėme savo sprendimą, kuris yra priimtinas ir rytų Europos vežėjams. Iš esmės tai yra geras dokumentas ir jį vertėtų palaiminti. Commission de l'emploi des affaires sociales, Monsieur Bach, vous avez une minute. Ponas Bach, minutė. Užimtumas Äh, užimtumo ir socialinių klausimų komiteto atstovas Bach. Aš norėčiau kalbėti užimtumo komiteto vardu. Manau, kad e, pranešimas iš tikrųjų geros kokybės, tačiau mūsų pranešimas tapo įkaitu balsuojant dėl viso paketo. Kilinin, Vim van de Kamp ir kiti kolegos e, padarė labai daug. Tačiau aš norėčiau dar kartą paklausti, ar mes norėtume, kad šitas paketas būtų apskritai numarintas. Tai būtų neatsakinga. Be to, buvo jau sakyta, kad gatvėse polisio vietose, matome, kokiomis sąlygomis verčiami dirbti vairuotojai ir kad tai transporto įmonės ieško spregų, galimybių apeiti galiojančius teisės aktus. Tai yra sunkvežimų įmonės, kurioms reikėtų užkirsti kelią tokiam savivaliavimui. Taigi mes turime imtis atsakomybės ir turime įvesti tvarką ir drausmę mūsų keliuose. Dėkuoju. Pone Dlabajeva, užimtumo komiteto vardu minutė, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man asmeniškai šiandien Tai yra didelio nusivyldimo diena. Mes praleidome progą priimti sprendimus, kurie yra esminiai ES ekonomikai. Mes praradome progą veikti kaip atsakingi politikai. Šiandien yra ta diena, kai mes turėjome numatyti aiškius sprendimus. E, Norime užtikrinti tinkamą judumą ES. Turime apsaugoti vairuotojus ir transporto kompanijas e, nuo netikrumo Mes nenorėtume, kad ES kiekviena valstybė savo taisyklės įvedinėtų, norėjome, kad būtų bendros taisyklės, tą progą praradome. Ir dabar situacija yra ta, kai žengta žingsnis atgal. Vidaus rinka yra paremta transportu. E, būtina, kad egzistuotų taisyklės, kad jos būtų tinkamai gyvendinamos, kad būtų galima sklandžiai kirsti valstybių narių sienas. Kolegos, imkimės E, tinkamiausio žingsnio kitą savaitę pasiekime kompromisą. Ir būtent dėl to, kad rasime kompromisus, mes esame išrinkti, dirbame šį darbą. Ačiū, kolega Vėla. Prašau. Atleiskite, ponė Vėla, sako pirmininkė. Atleiskite, ponė Vėla. E, Pone Dlavajova sulaukė klausimų pagal Milinosios kortelės procedūrų. Prašau klausti, ponė Kramer. Pirmadienį Gavome 1600 pakeitimų, dvi valandas turėjome į juos sureaguoti, kadangi kit, laikas būtų praėjęs. Tokių procedūrų per 15 metų parlamente dar nepatyriau. Tai yra visiškai nedemokratiška. Ta pati problema liks ir kitą savaitę, kai dėl jų bus balsuojama. Tiesiog šešėliniai pranešėjai nebuvo įtraukti į šios procesus ir todėl šiandien nereikėtų priimti sprendimo. Aš nenorėčiau per dvi valandas būti priverstas skaityti 1600 pakeitimų. Tai nedemokratiška. Pane kolego, já jsem ta první, která by si představovala, aby hlas... Mielas kolega, ko gero aš būčiau pati pirmoji, kuri siektų aiškaus ir suprantamo balsavimo. Bet mes juk esame atsakingi, atsakingi transporto įmonių ir vairuotojų atžvilgių. Jie susiduria su teisiniu netikrumu, o mes turime padėti tą problemą išspręsti. Net jeigu reikėtų visą naktį dirbti ir pasirenkti balsavimui, mes turėtume tai padaryti. Tai yra mums senkantį atsakomybę. Ačiū, ponė Vela. Žodis jums, sako pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiami pranešėjai. Komisarė Būts, norėčiau. E, komisarė Būts atsiprašo, kad negali čia šiandien būti. Ir aišku, komisijo transporto paketas yra labai svarbus prioritetas Europos komisijai. Komisarė Būts taip pat. E, te formalioje transporto taryboje Bukarešte e, aptars visus klausimus. 17 metų gegužį, kai komisija priemė pirmąjį mobilumo paketo e, dalį, pirmiausia buvo stengiamasi pagerinti darbuotojų e, dirbančių kelių transporto srityje darbo sąlygas. Antra, buvo siekiamas užtikrinti sąžininką konkurenciją vidaus rinkoje, sumažinti vidaus rinkos fragmentaciją. E, ir trečia, buvo siekiama sumažinti administracinę naštą įmonėms ir buvo siekiama numatyti uh, skaitmeninimo daugiau ir tikslinių, tikslinių kontrolių rengimas taip pat buvo numatytas. Noriu padėkoti visiems už įdėtas pastangas, ypač pranešėjams poniai Kilonen, Vanderkamp, Hertug, kurie e, buvo svarbiausi žmonės plėtojant šį procesą. Mes žinome iš pat pradžių, kad e, bus tikras maratonas, kad nesprintas bus tai, kas dabar yra atliekama. Mes Dėl to e, ir suprantame, kad ilgas toks apmąstymų laikotarpis bus būtinas, kad teisės aktas būtų tinkamai primtas. Tačiau taryboje primtas bendras požiūris gruodžio trečią dieną ir pranešėjų darbas bei šešėlinių pranešėjų darbas e, baigėsi pasiektas kompromisas ir e, tai atrodo turėtų būti naudinga kelių transportui. Kelių transportas yra reikalingas proveržio. Vežėjams ir vairuotojams reikia stabilios e, sistemos. E, sektorius nebegali ilgiau laukti. E, jei parlamentas sparčiai patvirtins susitarimą, tuo pademonstruos, kad yra pasirengęs atremti šiam sektoriui iškilusius iššūkius. Intensyvaus parlamento darbo dėka pavyko rasti nekontroversiškus sprendimus svarbiais klausimais, kaip pavyzdžiui e, kova su pašto dėžučių įmonėmis, e, valstybių narių institucijų bendradarbiavimas, geresnis skaitmeninių priemonių takografų bei skaitmeninių e, vaštarašių panaudojimas, taip pat proporcingos taisyklės lengviems lengvoms e, komersinėms transporto priemonėms. Diskusijoje, diskusijose parlamente buvo aptarti ir dar ne, neišspręsti klausimai - kabotažo taisyklės, vairavimo ir poliso laikas, bei taip pat leks specialis taikytinas e, transportui e, sausumos keliais. Mūsų nuomonė, parengti kompromisai Mm, siūlo neblogą pusiausvyrą e, paremtą komisijos pasiūlymais. Užtikrinamas geresnis taisyklių gyvendinimas, mažiau e, administracinės naštos transporto įmonėms bei panaudojama skaitmaninių e, technologijų pažanga. Komisija ir toliau rems vykstančias diskusijas siekdama susitarimo dėl šių prioritetinių dokumentų. Mes galime paremti visus pakeitimus, kuriuose siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvės teikti transporto paslaugas, darbo sąlygų gerinimo bei e, administracinės naštos mažinimo. Norėčiau dabar pakomentuoti kai kuriuos klausimus. Pradėsiu nuo leks specialis dėl darbuotojų komandiravimo. Kai buvo peržiūrėta darbuotojų komandiravimo pagrindų direktyva, buvo aiškiai įsipareigota patvirtinti konkrečias taisyklės sausumos transportui. Taip vadinamas padalintas modelis e, taikytinas e, komandiravimo direktyvams, nors jis kitoks nei komisijos pasiūlytas požiūris, siūlo pusiausvyrą tarp vairuotojų socialinių teisų apsaugos bei e, laisvės E, įmonėms teikti tarp valstybinės transporto paslaugas. Šį e, sprendimą remia pranešėjai bei tai atsispindi tarybos patvirtintoje pozicijoje. Taip pat e, palaikome nuostatas dėl komandiravimo transporto, sausumos transporto sektoriuje. Jos, tas sprendimas yra paprastas, panaudojant skaitmeninės priemonės. Manome, kad ponios Kilonen siūlomas požiūris pasiekė visų iškeltų tikslų. Dabar e, keliavimo ir kelionės. Atsižu vairavimo ir poilsio laikai. Tai labai susijęs su darbo sąlygomis ir sauga keliuose. Komisijos nuomonė, vairuotojas turi turėti galimybę e, e, pasimti polisio dienas, taip pat ilgus savaitgalius susitikimui su šeima, o neleisti laiką e, vilkiko kabinoje. E, Tuo pat metu reikia užtikrinti saugias ir patogias e, poilsio e, galimybės e, bei įrengti reikalingą infrastruktūrą. Komisija aktyviai palaiko saugių stovėjimo aikštelių įrengimą ir pasisako už lėšų iš ES biudžeto skirimą tam. Komisija suintensyvi savo pastangas taip pat ir per Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Transporto sektoriui e, pastarosiomis savaitėmis siunčiama iški žinia. Vairavimo ir poliso taisyklės nepritaikytos e, autobusų vairuotojų darbui. Ši žinia mus pasiekė ir esame pasirengę nedelsiant pradėti konkrečių taisyklių skirtų šiems vairuotojams e, tobulinimą, jeigu parlamentas to paprašys. Be abejonės mūsų tikslas bus tas pats - gerinti vairuotojų darbo sąlygas bei užtikrinti didesnį saugumo keliuose. Norėčiau užbaigdamas pakalbėti apie taisyklės e, dėl vairuotojų e, profesijos ir kabotažo. Dėl kabotažo išlieka galimybė vykdyti operacijas tam tikrą e, laikotarpį, kaip ir buvo pasiūlyta komisijos. Kabotažas, atvesimo laikotarpis ir vilkiko su, nu, reguliarus sugražinimas į, val, į tą valstybę, kurioje yra įmonės būstinė, buvo didelių diskusijų tema. Prievolė vilkikams sugrįžti į, į, į valstybę, į tą valstybę, kur yra įmonės būstinė, turi atitikti tam tikrus kriterijus bei atitikti naująją e, taisyklę, kad vairuotojai turi turėti galimybę reguliariai e, grįžti, susitikti su šeima. Gerbiami parlamento nariai, aš laukiu jūsų diskusijų ir raginu jūs kruopšiai apmastyti įvairias judumo priemonių rinkinio sritis. Esu pasirengęs dirbti konstruktyviai ir skirti dėmesį tokiems sprendimams, kurie pasiteisintų pervežimų sektoriuje ir kurie būtų naudingi Europos ekonomikai. Balsavimas šiais klausimais bus labai svarbus, e, vertinant tolesnius mūsų darbus. Ačiū uždėmesi. Ačiū toliau, ponia Lope Fontenė. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu e, išreikšti nusivylimą dėl to, kad nepavyko pasiekti susitarimo po tiek mėnesių darbo ir noriu kai ką pasakyti. Reikia suvokti, kokia realybė egzistuoja transporto sektoriuje. ES keliuose kiek laiko e, ir kokius atstumus nuvažiuoja keliai e, vairuotojai ir taip pat siekti sektoriui svarbios naudos ir sektoriaus interesų. Žinoma, reikia ginti darbuotojus ir užtikrinti jų saugumą. Visi to norime ir nemažai pasiekėme šiuo klausimu, tačiau negalime e, taikyti įteisinti neteisėtus metodus, kurie E, buvo pasitelkti protekcionistiniams tikslams. Negalime e, pažeisti asmenų ir prekių judėjimo laisvės. Taip pat reikia nepamiršti e, laisvės teikti paslaugas, tai yra vidaus rinkos pamatinės sudėdamosios dalis. Jeigu norime sklandesnės social, socialiai besirūpinančios Europos negalime žengti žingsnių atgal. Negalime kurti naujų kliūčių vidaus rinkoje, kurios kūrimas mums atsijo tiek daug pastangų. E, Ponas Dėlį, pusantros minutės Europos Liaudės partijos frakcijos vardu kalbės. Ačiū pirmininkė. Europos ekonomikos varomoji jėga yra paslaugų teikimas. Tenka apgailestauti, kad kai kurios valstybės imasi tokių priemonių, kurios skaldo <clears throat> Europos bendrąją transporto rinką. Europos komisija pasiūlė tam tikrų dalykų, bet tai nėra patobulinimas. Tai tik tai pagilina centro ir periferijos valstybių prarąją. Tai yra pasiūlymai, kurie neįgyvendinami. Taryboje viena valstybė susilaikė, devynės, devynios valstybės priešinosi, tačiau vis tiek buvo prastumtas tas pasiūlymas. Visi mes mėgstame pakalbėti apie Europos vertybės, tačiau vienas iš ramščių sąjungoje tai yra laisvas paslaugų teikimas ir bendroji rinka visam tam iškils pavojus, jeigu šitas pasiūlymas bus prastumtas. Sėkmės Europos ekonomikai tai neatneš. Gamyba pabranks, o kas sumokės? Juk sąskaita bus pateikta piliečiams. Mums reikia kitokio kompromiso, tam reikia laiko. Bet šita galimybė nebuvo suteikta. Mūsų kadencijos pabaigoje mes visiškai suskilę ir mes nebegalime ramiai apie tai kalbėtis. Pateikta daugiau kaip tūkstantis pakeitimų. Ar tikrai galima rasti tokiomis sąlygomis sprendimą? Jau ilgus metus mes nu, nesugebame susitarti, vadinasi, reikia atidėti kitai kadicijai. Geriau jokio susitarimo negu blogas susitarimas. Ačiū. Prašau visų kalbėtojų neviršyti laiko, nes sąrašas labai ilgas. Socialdemokratų vardu Ajala Sanders. Ačiū pirmininkė. Tikrai gaila, kad nėra komisijos narės Bult šiose diskusijose. Manau, kad jie tikrai turėtų jų klausytis. Kaip šešėlinė pranešė dėl ponios Kilonien pranešimo, noriu jai padėkoti už gerą darbą, bendradarbiavimo dvasę, e, už darbą su visais šešėliniais pranešėjais, siek, siekiant e, sustiprinti griežtą kontrolės sistemą ir manau, kad e, pasistumėjome įtvirtindami privalomus takografus nuo 2020-ųjų. Kita vertus, nenorime, kad šios kontrolės priemonės būtų diskriminacinės ar ksenofobinės. E, nenorime, kad vairuotojas būtų dėl visko kaltas. E, atsakingos tarnybos turi padaryti viską, kad palengvintų jos, jo užduotis, kad vairuotojas galėtų uh, ramiai dirbti savo darbą. Norime proporcingo nuostatų taikymo. E, sutinku su ponia pranešėja dėl e, išimčių taikymo tarptautiniam transportui ir esame prieš siūlymus su sugražinti vilkiką į namus, į, į įmonės įsisteigimo šalį. Turime e, ieškoti kitų sprendimų, ypač Ispanijos ir Portugalijos vairuotojams. Ponas Zylė. Like thank, uh, the... Noriu padėkoti pirmininkui Tajani. Jis išgelbėjo vakar parlamento įvaizdį. Turiu omeny vakarykštį sprendimą, nes negalima priminėti sprendimų taip, kaip vakar buvo pasiūlyta. Ir tokiu atveju Europos parlamentas būtų laikomas tik tai filialu tarybos ir jos kvalifikuotos daugumos bei komisijos. Politikoje visada reikia kompromisų. Ir plenarinėje sesijoje mes atskėdėme tą kompromisą ir nebeliko galimybių atsakingą profesionalų kompromisą pasiekti čia, parlamente. Ne tik šios savaitės ribose, bet ir kadencijos vietos e, ribose. Atsakingas komitetas negali pateikti tokio pranešimo, kai frakcijos yra visiškai skilusios, netgi pagrindinė didžiausia frakcija pozicijos nesuformulavusi ir susilaiko dėl esminių dalykų. Jeigu kitą mėnesį mes tęsime lygiai taip pat dirbti, kaitaliodami žodį šiandien ar ten, tai turime savęs paklausti, ką pagalvos piliečiai prieš rinkimus. Jie gali pagalvoti, kad e, politikai, norėdami būti perinkti, e, yra linkę aukoti rinkos dalykus ir užsima protekcionizmu. Bilbao Barandika vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Tinkamas transporto sektoriaus veikimas yra labai svarbus e, ES konkurencingumui. Šis judumo priemonių rinkinys yra labai svarbus e, sprendimas e, imantis problemų, kurios e, susijęs su dempingu vidaus rinkoje ir galimybė įmonėms patekti į rinką. Todėl manau, kad jeigu patvirtintume normas, E, kurios siūlomos, e, prisidėtume prie problemų sprendimo. Todėl palaikau kompromisą, kurį teikia šie trys pranešimai. E, siūlome priemonės, kurios užtikrintų geresnės darbo sąlygas vairuotojams bei užtikrina galimybę toliau geriau pasiruošti ateitį skaitmeninimui ir dekarbonizavimui šios sektoriaus. Tai yra kompromisas, ne pats geriausias, tačiau, kaip žinome, geriausia dažnai būna gero e, priešas. Negalime e, veikti vien rinkiminių interesų vadami. E, šis priemonių rinkinys buvo labai e, kruopšiai renktas ir tai geriausias sprendimas, kurį turime šiandien. Ačiū. Toliau dviem su pusė minutės žodis poniai Dėlį žaliųjų frakcijos vardu. Mėly kolegos. Mėly kolegos, mes dirbame, kad pagerintume e, kelių transporto darbuotojų darbo sąlygomis, turint omenyje, kad e, šie darbuotojai tapo savo šalių interesų įkaitais. Mes e, turime kalbėti apie žmonės, kurie dirba ilgą laiką, nematydami savo šeimų, mėgodami stovėjimo aikštelėse arba dar blogiau vilkikų kabinose. Šį socialinį dempingą organizuoja stambiausios sektoriaus įmonės ir e, tokio elgesio padariniai yra labai baisus, kalbant apie eismo saugumą, nes vairuotojai yra išsekę, pavargę, ir kelia grėsmę taip pat kitiems eismo dalyviams. Taigi šiame parlamente jau pribrendo laikas padaryti galą šios sektoriaus darbuotojų išnaudojimui e, ties e, kuriuo užmerkia akis komisija ir kai kurie e, šioje salėje sėdintis mes turime patvirtinti teisės aktą, kuris padarytų galą šiuolaikiniai vergoviai mūsų keliuose ir sudarytų tinkamas darbo sąlygas viso ES teritorijoje šio sektoriaus darbuotojams. Nenorime antrarūšių vilkikų vairuotojų. Būtent dėl to mes ir toliau dėsime pastangas, kad e, komandiravimo direktyvos nuostatos būtų taikomos visiems, o ne pagal pasirinkimą. Nenorime, kad keliais važinėtų išsekę vairuotojai, kurie kelia grėsmę taip pat ir kitų eismo dalyvių gyvybei. Todėl mes ir pasisakome už tai, kad būtų draudžiama e, ilsėtis ir miegoti vairuotojams vilkikų e, kabinose. Būtent taip pat dėl to mes kovojame už tai, kad būtų tinkamai reglamentuojama kabotažo veikla. ES privalo vykdyti savo pažadus. Visi kalba apie socialinę Europą. Taigi pirmin dabar kiekvienas turi prisimti savo atsakomybę ir dirbti savo darbą, e, e, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos visų e, valstybių atstovams ir kad Europoje galiotų vienodos taisyklės. Ačiū, ponė pirmininkė. Guo frakcijos vardu Gonzalės Penijas vieną minutę kalbės. Gracias, Ačiū, pirmininkė. E, kalbame apie sudėtingas vairuotojų darbo sąlygas, tačiau jos siemos su e, sprendimu leisti socialinį dempingą ir imti reglamentuoti vairuotojų darbą kitose valstybėse narėse. Konservatoriai teigia, jeigu norite, kad vairuotojai e, ilsėtųsi savaitgaliais ne vilkiko kabinoje, tuomet vairuotojams iš Ispanijos reikia mokėti mažiau, kai jie vairuoja ne Ispanijoje. Kokio pabudžio šantažų tai kvepia? Reikia teisingo reglamentavimo, kad vairuotojai galėtų e, per poliso laiku mėgoti kambaryje, kad nereikėtų jiems dirbti dvi savaitės nepertraukiamai, kad um, būtų įrengti vilkikose e, iš, išmanus takografai taip pat, kad vairuotojai vairuotojai dirbantis užsienyje negali e, gauti mažiau, nei jie turi teisę gauti. Kalbame apie padorės or, orai gyventi leidžiančias už e, darbo sąlygas ir saugumą. Madame Damato, e FDD frakcijos vardu, vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Šitie iššūkiai transporto srityje jiems reikia skubių atsakymų. Dabartinė sistema panaši į vergovę. E, vairuotojai yra priversti valgyti, gyventi automobiliuose, neturėdami galimybių grįžti namo ar padoriai palsėti. Tai taip pat susijęs su konkurencija. Turime sukurti sąlygas vienodai konkurencijai. Turime skatinti to tokias atlygio sistemas, kurios užkirstų kelią tam, kas dabar vyksta. Matome tokią tendenciją. Socialiniai standartai rytasi žemyn. Reikia tai ištaisyti. Ir tai būtent mūsų kadencijos, mūsų parlamento atsakomybė. Negalime atsitraukti. Ateinančią savaitę turime pabandyti priimti tokias taisyklės, kurios apgina mūsų transporto darbuotojų teisės, socialinės teisės. Mer, vieną minutę. Vas-y. Prašau. Dentin. Ačiū, ponė pirmininkė. Būkime sąžininkai žmonių atžvilgių laiko, neturime pakankamai tam, kad švaistytumės tuščiais žodžiais. Pirmasis judumo teisės akto rinkinys negali būti patvirtintas iki šios kadencijos pabaigos. Liūdna, e, taip sakyti e, ir dėl to turėtų lydėti visi vilkikų vairuotojai. Nes iš tiesų, jeigu e, dabar priimsime sprendimą, tai pasieksime, dar labiau pabloginsime sąlygas vairuotojams. Pirmininkaudama S tarybai e, Austrija patikė pasiūlymus, bendroji pozicija tačiau nebuvo patvirtinta ir tam egzistuoja atitinkama priežastis, nes e, kardinaliai skiriasi socialistų ir e, konservatorių pozicijos šio klausimu. Taip pat e, žaliųjų atstovė, kuri chaotiškai pirmininkavo, vadovavo šiam procesui, taip pat nepadėjo pasiekti teigiamo rezultato, nederinant tarp koordinatorių tinkamai pozicijų. Pone Dėlį, mačiau, kad prašėte žodžio, nebijokite, ar atsakysite. Pone Dėlį, klausimą, pone Mairi. Prašau, aš e, tikrai nesitaikstysiu, e, kuomet Europos parlamente bus pradama abejoti mano sugebėjimais pirmininkauti transporto komitetui. Jūsų frakcija iš tiesų nori pakengti europiniam projektui, taip pat ir mano komitete. O aš kaip jo pirmininkė dės visas pastangas, kad pagerinčiau darbuotojų darbo sąlygas. Sakau jums tai į akis, nežinau, kuo jūs save laikote, galėdamas vertinti mano pirmininkavimo sugebėjimus, bet kokiu atveju aš tikrai e, atmetu jūsų tvirtinimus. Pone Dėlį, turėsite su to susitaikyti. Puikiai žinote, kad jūs buvote sušaukusi neoficialius koordinatorių sustikimus, nepakviesdama į juos kai kurių frakcijų atstovus. Jūs tikrai neturite manęs klausinėti, ko aš save laikau. Jūs turėtumėte šį klausimą užduoti pati savo. Dabar ponė Lukaševska vieną minutę kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Norėjau kreiptis į Europos parlamento pirmininką visas politinės frakcijas tam, kad iki šios kadencijos pabaigos netvirtintume judumo teisės aktų ir rinkinio. Turime 1500 pakeitimų, nepakankamai kompromisų, nesugebėjimas jų parengti taip pat parodo, kad per tokį trumpą laiką negalime taip parengti judumo paketo, kad jis būtų skaidrus, suprantamas, jo būtų gerbiamos europinės laisvės, bendros rinkos principai ir kad jo gyvenimo sąnaudos neigiamai neatsilieptų Europos vartotojams. Mėlėjai, negalime veikti patirdami politinį spaudimą. Pritariu poniai, dėl nereikėtų paisyti vien tik savo šalių interesų ir tikiuosi, kad tokio principo mes ir laikysimės. Ponas ir ponai, tai, kas vyksta Europos parlamente, yra tiesiog nesuvokiamas dalykas. Visi mes norime kovoti su kažkokiu piktnaudžiavimu. E, arba resursų švaistimo. Ar norite, kad tuščias vilkikas grįžtų į savo šalį, kuomet teikiame teikite atitinkamus pasiūlymus dėl kabotažo ribojimo. Jau dabar jis yra pakankamai ribojamas, dabar jūs norite dar labiau priboti tam, kad vairuotojai negalėtų per penkias dienas grįžti savo kilmės šalis. Norite, kad vairuotojai mėgotų viešbučiuose, kai to tarptų viešbučių, kaip ir stovimo aikštelių, nėra pakankamai. Aš kaip šešėlinė pranešėja buvau atvira visiems pasiūlymams, tačiau tikrai negaliu sutikti su laisvės varžymu, su protekcionizmu ir su konkurencingumo varžymu. Taip elgtis netinkama. Pana Lukaševska, jums pas Ratkin noriu užduoti Milnos kortės klausimą, ar atsakysite, prašau. Du konkrečius klausimus kolegiai noriu užduoti. Pirmiausia, kuomet kalbate apie e, bendrosios rinkos laisvės taip aistringai, ar turite uh, omenyje tokią bendrąją rinką, kurioje neturėtų galioti socialinės apsaugos taisyklės. Antras klausimas, kuomet kalbate apie artėjančius rinkimus, tai kiek ilgai mes turėtume diskutuoti dėl šio teisės akto, kol jis pagaliau galės būti patvirtintas. Kokia yra mūsų galų galia paskirtis, ką mes esame išrinkti, jeigu nenorime E, gerinti vairuotojų darbo sąlygų. Aš su daugeliu, pažiūrėjau, rumūnų vairuotojų e, kalbėjau Vokietijos stovėjimo aikštelėse. Jie tikrai nepatenkinti savo darbo sąlygomis. Atsakykite taip. Diskusija vyksta labai emocingai ir tikrai šios kadencijos pabaigos negalėsime parengti kompromisu kartu su trilogais. Kalbant apie socialinės politikos klausimus, turiu pasakyti, kad kabotažo veiklai, e, kuri yra vykdoma ne e, vilkikų ar vairuotojų kilmės šalise, galioja toje šalyje e, veikianti tvarka dėl darbo užmokesčio ir socialinių garantijų. Taigi, kodėl jūs dabar norite taikyti darbuotojų komandiravimo direktyvą taip pat ir vilkikams, kurie keliauja per kelias šalis. Nes faktai kalba ką kitą. Pone Demontė, vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Iš pradžių norėjau pastebėti, kad reikėtų keisti šio dokumentų rinkinio pavadinimą. Ne judumo, o turėtų vadintis <clears throat> aklavietės arba nejudumo dokumentų rinkinys. Šiandien turėjome jau balsuoti, bet vis tik tai vis dar kalbame ir kalbame. Atlikta nemažai gero darbo, pasiekta <clears throat> kompromisų dėl komandiravimo, dėl kabotažo. Aš aišku norėčiau daugiau lankstumo dėl tarptautinio kabotažo, nes dabar vadovaujamės iliuzijomis. Tačiau, nepaisant to, kad pasiekime tam tikros pažangos, E, nesugebame susitarti, pavyzdžiui, dėl išmanių e, tachografų, nes tai priemonė kontroliuoti taisyklių taikymą. Turėtume ir dėl šito sustarti, nes tik tada galėtume sakyti, kad e, gerai padirbėjome ir pasiekime naudos piliečiams ir darbuotojams. Zlotovski. Šanovni paistvo. Pans ir ponai, apie ką mes šiandien diskutuojame? Diskutuojame apie vairuotojų darbo sąlygas, apie jų poilsio sąlygas, apie tachografus ir darbą, žinau apie ką. Tačiau puikiai suprantame, kad e, ne tai yra svarbiausia. Jeigu tai yra svarbiausia, tai kodėl dabar vairuotojai šiandien protestuoja, vilkikų vairuotojai prie Europos parlamento? Gerbimi Ponios ir ponai, judumo teisės akto rinkinyje svarbiausias dalykas yra ne vairuotojų darbo sąlygų pagerinimas. Svarbu, kad e, tiek pietų, tiek rytų Europos valstybės būtų išstumtos iš bendrosios transporto rinkos. Visos judumo paketas susijęs nes su darbo ar poilsio sąlygomis. Svarbiausias aspektas čia yra pasidalinti bendrąją Europos rinką. Ponas ir ponai, 2004-aisiais į ES įstojusios valstybės iš tiesų mane, kad rinka yra bendravystė savo transporto sektorių, o dabar jas bandoma iš jo išstumti. Taigi aš pasisakau, kad būtų kalbama apie visus aspektus, kurie buvo minėti, apie darbo sąlygas ir taip toliau. Taip, kalbėkime apie tai, tačiau pasiekime kažkokį kompromisą, nes koks tai yra kompromisas, kuomet balsavimui plenarime posėdėje teikiama 1300 pakeitimų. Ar tai yra kompromisas? Jokio kompromiso čia nėra. Todėl šis parlamentas neturi balsuoti dėl šio dokumento, reikia sprendimą perkelti į kitą kadenciją. Pone Zlatovski, sako pirmininkė, jums norima užduoti Milinosios kortelės klausimą. Mazėtuk. Ta padarys, ačiū kolega. Noriu jūsų paklausti, nes e, susidaro įspūdis klausęs diskusijos, kad e, pons ir ponai, kurie kalbėjo per pastarasius mėnesius, uh, nedalyvavo diskusijose. Jūs kartu su ponu Lukaševska buvote šešėlė pranešėjai ir parengėme šį kompromisinį pasiūlymą kartu su ponais Dėlį, Kilonen ir Telička. Taigi, <clears throat> kokia yra e, tokia jūsų pasisakymo prasme ir reikšmė? Iš pradžių jūs buvote už, dabar iškart išvertėte kailį. Pons Zlatovskis, atsakykite. Na, Gerbiamas kolega, tikrai ne pirmą kartą šiandien susitinkame. Taip, aš pritariau kompromisams ir e, jiems, e, tačiau nepritarė praėjusiais metais dauguma Europos parlamento narių. Šiandien mes nekalbame apie jokius kompromisus. Šiandien mes kalbame tik apie prieštaravimus, apie kontroversiškumus, kuriuos kelia šios rinkos pasidalimas, o mes turime kalbėti apie bendrą Europos rinką. Tam ir egzistuoja Europos Sąjunga, kad jie turėtų bendrąją rinką. Ponas Teličką vieną minutę kalbėsiu. Ačiū. Visų pirma, noriu išreikšti apgulėstavimą dėl parlamento pirmininko sprendimo, nes dėl jo kitą savaitę vėl bus pateiktas toks pats skaičius pakeitimų, būtent tam atvertas kelias. Apgailestau dėl to, kad pirmininkas nesijėmė pastango atsakyti Ertuk Kilonen ir mano paties bendrą laišką ir EPP e, nemenkos skaičiaus narių laišką, kuriame siūlomi kompromisai ir įvairius scenarijai. Taip, yra daug pakeitimų, bet jie yra sąmoningai teikiami jie yra sąmoningai teikiami, kad būtų e, apsunkinta darbo tvarka. Ir, men, ir daugelis iš jūsų šiandien tai patvirtinote, sakydami, kad juos reikia atidėti. Ne, yra pakeitimų rinkinys, o kitą savaitę e, sprendimas lies štai ką, ar mes pa, patvirtinsime tokią netobulą vidaus rinką, kokia yra iki šiol, ar imsime spręsti socialinių apsaugos teisų klausimą ir ar imsimės vienašališkų priemonių, kurios jau buvo dėgiamas praeitie ir kurios suskaldys vidaus rinką. Atsakomybė už tai tenka jums. Keliamos mėlynosios kortelės, bet tikrai labai vėluojame ir dabar žodis ponui Taylor pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad atėjo laikas peržiūrėti pagrindinių teisų hartiją kurioje pasakyta, kad visi darbuotojai turi teisę į tokias darbo sąlygas, kurios užtikrina jos sveikatos apsaugą, saugą bei orumą. Tačiau žinome, kad e, il, ilgų e, atstumų e, profesionalus vairuotojai dirba nesaugiomis sveikatos neužtikrinančiomis ir orumo neužtikrinančiomis sąlygomis. Iš jų atimamos jų darbo teisės, tą daro e, pašto dėžutės įmonės. Daugybė darb... vairuotojų yra priversti ilsėtis vilkiko kabinoje be jokių e, bazinių sanitarinių e, įrenginių, tokių kaip tualetas ar dušo kabina. Kalbame taip pat ir apie saugą keliuose. Pažvelkime į statistinius duomenis. Pamatysite, kad dėl vairuotojų nuovargio, vairuotojų nuovargis labai uh, svarbus veiksnys vertinant avarijų skaičių. Todėl tai, kas siūloma, yra absoliutus minimumas. Reikia išlaikyti dviejų savaičių e, reikalavimą ir taip pat kas savaitinis e, numatytas polisis turėtų būti polisis viešbutyje. Norėčiau pabrėžti, kad tai tas šimtų tūkstančių pakeitimų rinkinys tikrai yra apgailėtinas dalykas ir tai reiškia, kad kai kurie kolegos neprisima savo atsakomybės, nes galiausiai e, nieko gera tuo nepasieksime. Ačiū, sakiau jau, kad ne, nesuteiksiu galimybės užduoti klausimų pagal mėlynąją kortelę, nes e, laukia dar daug norinčių pasisakyti. Toliau, ponia Kari. Ačiū. Visai neseniai viename iš miestų sustikau su vairuotojais iš Filipinų. Jie dirba mūsų rinkoje. Ir juos pasiunčia po visą e, Europą dirbti 15 kronų už valandą moka, tai skatikai. Kolegos, kai kurie iš, jūsų, e, kai kurie iš jų gauna tik tokią algą, iš kurios vos e, sugeba pragyventi. Kodėl jie dirba tokiamis siaubingomis sąlygomis? Kodėl jie važiuoja kartais 16 valandų Europos keliais? o jiems nurodymus siunčia e, jų vadovai žinutėmis. Tai yra akivaizdus darbuotojų teisų pažeidimas. Ir man svarbu ne tiek vidaus rinką rūpintis, o kiek darbuotojų teisėmis. Tai yra pirmas dalykas. Ne, Arnautu, ačiū ponė pirmininkė. Kabotažo reforma, vairuotojų komandiravimas, darbo laikas šiame priemonių rinkinėje atskleidžia vieną dalyką. ES yra tokia pat socialiai besirūpinanti, kokios buvo demokratiškos. E, Rytų Europos socialistinės Respublikos. Po pusantrų metų kurčių dialogo e, kliūtis, kurios iškilo šiame teisėkuros procese, dar kartą atskleidžia ES nesugebėjimą užtikrinti geresnės darbo sąlygas savo darbuotojams. Tai taip pat atskleidžia, kad valstybių narių ekonominiai interesai labai susipriešinę. E, yra pasirengimas vien ideologijos.